So, good afternoon, colleagues. Uh, I welcome you back. Labą dieną, kolegos. Sveikinu Jūs vėl susirinkusius į antrąją mūsų sesijos dalį. Tikiuosi, Jūs pailsėjote ir pasistiprinote. Dabar mes kalbėsime apie ES žmogaus teisų politikos vidinį ir išorinį nuoseklumą ir kalbėsime apie e, laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę. Ši, e, šį rytą jūs pateikėte pavyzdžių, e, su kokiamis žmogaus, problemomis, žmogaus teisų pažydimų problemomis jūs susidurėte savo kasdieninėme darbe, pavyzdžiui, prieglopščio prašytojų, migrantų teisų pažeidimai. Tai yra tokios temos, kurias mes e, nagrinėjame ir čia, Europos parlamente, mūsų vidaus reikalų komitete. Ir mes turime siekti nuseklios politikos ir kritiškai įvertinti savo darbus. Ir kritiškai vertindami galime pasakyti, kad mes e, rengiame daug susitikimų su mūsų e, partneriais iš kitų šalių daugiašaliuose forumuose ir jeigu nekelsime šitų klausimų, nukentės mūsų patikimumas. Todėl uh, mes turime dabar pasvarstyti, kaip siekti didesnio vidinio ir išorinio, vidinės ir išorinės politikos nuoseklumo. E, norėčiau jūsų paprašyti e, galbūt e, pasilikti ilgiau, jeigu galite, nes pasibaigus mūsų susitikimui toje pačioje salėje bus klausimas, viešasis klausimas dėl ES redmisijos politikos ir poveikio žmogaus teisėms. Tai galbūt galėtų būti įdomu kai kam iš jūsų. Na, o dabar aš norėčiau pasidžiaugti, kad šiai sesijai mes pirmininkausime kartu su ponu Juan Fernando López Aguilar. Jis yra civilinių e, laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas. Ir e, mes čia kalbėsime būtent apie tos klausimus, kurie yra susiję su išorės politika ir vidaus politika. Norėčiau taip pat pristatyti kitus mūsų pranešėjus, tai yra ponas Morten Kierum, jis yra ES pagrindinių teisų agentūros direktorius. Sveikinu jūs, jūs atvykote iš vienos ir E, taip pat norėčiau pasveikinti ponę Vigantę Milašiūtę. Ji yra e, pagrindinių teisų, piliečių teisų ir laisvos menų judėjimo darbo grupės taryboje pirmininkė. Prašau, ponė Aguilar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Barbara Lochbiller, norėčiau padėkoti Jums visiems už tai, kad susirinkote. Aš tikrai džiaugiuosi man puiku dar kartą pamatyti, kaip puikiai bendradarbiauja mūsų komitetai. E, šiuo atveju e, užsienio reikalų komitetas ir žmogaus teisų pakomitetis ir e, tas komitetas, kuriam aš pirmininkauju, tai yra civilinių teisų, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Ir labai yra svarbu, kad mūsų komitetai bendradarbiautų, kalbant apie ES žmogaus teisų strategiją ir veiksmų planą. E, taigi dėl to e, mes čia ir susirinkome, mes čia dabar norime mm, pakalbėti apie ES žmogaus teisų politikos vidinį ir išorinį nuoseklumą ES lygmenių. E, reikia tikrai daug noro bendradarbiauti ir mūsų komitetai bendradarbiauja. Mes turime kalbėti E, ne tik apie vidaus politiką, bet ir išorės politiką, apie ES vaidmenį e, pasaulyje, globaliame pasaulyje, e, apie jos vaidmenį siekiant demokratijos, teisės viršenybės principo ir žmogaus teisų bei pagrindinių, lai, pagrindinių teisų gerbimo. Ir manau, kad mes turime e, ir toliau likti e, vertybių simboliu. Ir manau, kad pagrindinės teisės, yra, tai beje yra pagrindinis Lisabonos e, sutarties elementas, yra taip pat svarbus aspektas ir klausimai susiję su ES padėtimi situacija dėl šių standartų yra taip pat įsipareigojimas gerbti žmogaus teises. Taip pat reikia E, pasakyti, kad Europos parlamentas e, iš, išgirdo ir daug kritinių pastabų dėl pagrindinių teisių ir demokratijos. Mes e, turime pažvelgti į save, kaip mes elgiamės, kaip mes elgiamės Europos Sąjungoje, ar mes Europos Sąjungoje gerbėme tas vertybės, kurias mes skelbėme. E, ar mes laikomės antro Lisabono sutarties straipsnio? Mes esame šiai temai paskyrę daug susitikimų, e, kalbant apie laisvę, saugumo ir teisingumo erdvę ir daug tokių klausimų vyko ir susitikimų vyko mūsų Libė komitete ir tose diskusijose mes E, dažnai kėlėme žmogaus teisų ir konstitucinių iššūkių klausimą ir koncentravomės į įvairias abejonės susijusias su šia tema. Ir prieš pradedant šias šiandieninės diskusijas, aš norėčiau Jums pasakyti, kad mes e, du šie komitetai, ir ne tik du, bet ir kiti, taip pat AFKO ir JURI komitetai, E, šio parlamento. Dabar e, dirbame ties vidurio laikotarpios peržiūrą ir kalbame apie 51 e, darbo tvarkos taisyklių e, straipsnį. Ir mes turime padaryti išvadas, kaip, mes, kaip mums pavyksta siekti tikslų, kurie nustatyti laisvės saugumo ir teisingumo srityje. Ir kas yra pagrindinė pagrindinė tema, koks yra pagrindinis klausimas, kaip mes galėtume e, pagerinti e, savo e, veiklą, kad pasiektume didesnio, didesnės pusiausvėros tarp laisvės saugumo ir saugumo ir kaip mes galime pasiekti piliečius, savo piliečius, išaiškinti jiems apie jų pagrindinės teises. E, taip pat dabar dažnai yra keliamas klausimas dėl masinio ES piliečių stebėjimo. Ir e, manau, kad mes turime nuolat bendrauti su ES piliečiais, ypač atsižvelgianti tai, kad 2014 m. gegužiai vyks Europos parlamento rinkimai, o tada ES piliečiai pasakys savo žodį, išreikš savo valią. Todėl yra labai svarbu, kad mes šiuose diskusijose ir net rinkiminėje kampanijoje e, koncentruotumėmės į e, šiuos svarbius klausimus, kad mes kalbėtume ne tik apie finansinę krizę, bet taip pat ir apie piliečių laisvės ir teises ir e, dėrėdamiesi su trečiosiomis šalimis mes e, pastebėjome, kad ES e, standartai e, siekiant žmogaus teisų pagarbos yra palaipsniui įgyvendinami. Mes, aišku, laikomės tų aukštų standartų, laikomės įsipareigojimų, todėl iš tiesų yra labai malonu bendradarbiauti su žmogaus teisų pakomitečiu, su užsienio reikalų komitetu ir man tikrai labai malonu dalyvauti šioje diskusijoje ir šioje diskusijoje pirmajam žodį suteiksiu ponui Morten Kierum. Jis yra pagrindinių teisų agentūros direktorius. Prašau. Much, Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Gerbas Fernando, ačiū už kvietimą atvykti šiandien čia ir tęsti tą diskusiją kuri prasidėjo nuo pereitų metų lapkričio. Mes diskutuojame apie vidinį ir išorinį mūsų žmogaus teisų politikos nuoseklumą. E, parlamentai nacionaliniai ir Europos parlamentas įsitraukia į šią plačią diskusiją. Mums įdomu žinoti e, tiek ES, tiek nacionalinių parlamentų matomą perspektyvą šioje srityje kaip minėjo Juan Fernando, labai svarbu būti patikimais mūsų partneriams užsienyje. Mums būtina nuolatos sekti, kaip įgyvendinamos žmogaus teisės visur. Pagrindinės teisės yra tas rytis, kur nuoseklumas nėra vien tik gražus žodis – tai numato ir tam tikrus įsipareigojimus, tam tikras prievolės. E, visos Europos, visi ES veiksmai, ar jie būtų išorės ar vidaus, turi remtis vertybėmis, mes, kur mes laikome šioje srityje. Mes dažnai sulaukiame vienoje lankytojų ir susidaro toks įspūdis, kad uh, Europa yra gerbiama dėl to, kaip įgyvendinamos žmogaus teisės, kaip jos gerbiamos. Ir susidarė toks įspūdis, kad mes galime įkvėpti savo kolegas, kitų šalių vyriausybių atstovus iš kitų pasaulio šalių. Be abejo, mes iš pagrindinių teisų agentūros surinktų duomenų žinome, kad yra tam tikrų gerių problemų ir iššūkių Europos Sąjungoje kai kuriais klausimus. Per jų vėliau šiek tiek sugrįšiu. Norėjau pasakyti pirmiausia, kad ne tiek visada yra pamatyti tą tokią greitą nuotrauką, kokia yra žmogaus teisų padėtis dabar ir trumpoje perspektyvoje. Daug įdomiau yra stebėti, ar yra tokių dalykų, e, kurie yra probleminiai, ar jie sprendžiami, kaip jie su, kaip su jais tvarkomasi, kaip jie keičiasi, ar yra institucijų ar vyriausybių, kurios bando pagerinti gyvenimą tiems, kurie patiria sunkumų dėl egzistuojančių problemų, dėl pagrindinių teisių pažeidimų. Štai, kas yra įdomiausia ir būtent šis aspektas yra labiausiai trauktas į mūsų darbo tvarkę. Antra, ar mes turime pakankamai priemonių, jeigu viskas vystosi ne taip, kaip norime, tiksliau vystosi ne tą kryptim, o priešingą kryptim negu laukiama. E, tuomet turime prisiminti, kad būtinos yra institucijos ir turi būti numatytos procedūros, kaip elgtis tokiais atvejais. Norėjau paminėti pagrindinių teisių srities tam tikras pastabas, e, kurios yra svarbios nuoseklumo vidaus ir išorės požiūrių. Europos sąjunga yra vis dar ir toliau geras pavyzdys, kaip žmogaus teisės turėtų būti įgyvendinamos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nėra pasaulyje kito regiono, kur būtų tiek daug skaidrumo, kur būtų aiškiai matoma, kokie iššūkiai mums iškyla, kur būtų iš karto aišku, kas ir kaip vyksta. Ir yra numatytos teisinės taisyklės, turime pagrindinių teisių hartiją. Tai yra ES teisiškai saistantis dokumentas. Ir visa tai, aišku, yra labai svarbus žingsniai. Prisijungimas prie Junktinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale taip pat yra svarbus dalykas. Europos Sąjungai. Tai be abejo irgi yra labai galingas teisinis instrumentas. Be viso to, galėtume paminėti visą eilę institucijų, kurios į, numato tam tikras institucinės procedūras. Turime žmogaus teisų gynimo institucijas, turime teismus, turime laisvos pilietinės visuomenės organizacijas, kurios rūpinasi, kad uh, E, pagrindinės teisės būtų sėkmingai įgyvendinamos visiems nuo gyvenimo pradžios iki pabaigos. E, kadangi taryba parlamentas e, ir komisija sutarė, kad pagrindinių teisų hartija yra teisiškai saistantis dokumentas, tai vėlgi įgyjome papildomą priemonę, instrumentą, kuris padeda žmogaus teisės sėkmingai įgyvendinti. 28 valstybės narės dabar turi reikiamas institucijas ir turi galimybės tinkamai žmogaus teisės įgyventi. Mes turime visą eilę specifinių politikų, pavyzdžiui, susijusių su Romų bendruomenė. Egzistuoja nuostatos nacionaliniai Romų integracijai, kurios iš tikrųjų yra reikalingos, naudingos ir kurios padeda, pavyzdžiui, e, Romams ar kit, kitoms čia abių bendruomenėms kitose pasaulio dalyse sėkmingai integruotis į visuomenę. Tai padeda kovoti taip pat ir su priekyba žmonėmis ir padeda išvengti vergiškų sąlygų darbo vietose. Bendra duomenų apsauga irgi yra tas dalykas, kur iššūkių tebėra daug. Teisė į privatumą yra vienas iš svarbiausių dalykų. pozityvių elementų esama, turime prie jų padirbėti. Turime tokias struktūras ir, ir, ir, ir taisyklės, kurios dėje ne visada, jos taisyklės ne visada yra tinkama įgyventi tuomos visoje Europos Sąjungoje. Tačiau e, žmonės turi teisę į tam tikrą jų teisų apsaugą. Norėjau paminėti išorinę dimensiją. Na, o Šiemet mes pradėjome renkti pranešimą. Atsakė e, į klausimus e, nemažai žmonių, daugiau negu 93 tūkstančiai žmonių e, priklausančių LGBT grupiai, tai kaip ginamos jų teisės. 60 procentų, 65 procentai jų pasakė, kad jie nesijaučia patogiai e, viešose vietose. Visą tai rodo, kad žmonės jaučia baimę priklausyti tai grupiai. E, ketvirtis respondentų pasakė buvę įžeisti per pastaruosius metus. E, tai, tai ir atsispindėjo apklausoje. Buvo užduotas klausimas, ką jie daro, kai būna įžeisti. Dauguma atsakė, kad nedaro nieko, nes dauguma jų net nesiryšta kreiptis į policiją. O taip neturėtų būti. Ta žmonės turėtų turėti galimybę kreiptis į policiją ir sulaukti, kad jų teisės būtų apgintos. Dabar ES lygmenių LGBT asmenis gina tik antidiskriminaciniai teisės aktai. E, jie ginami darbo vietose, tačiau platesnėse socialinėse sferose jų teisės nėra aktyviau ginamos. 2014 2013 e, Liepą taryba priėmė e, gairias susijusias su LGBT grupė priklausančių asmenų teisių gynimu ES išorės politikos srityje. Turime dar pasižiūrėti, ką galime nuveikti pas save viduje Europos Sąjungoje. Galbūt reikėtų, e, aišku, taikyti antidiskriminacinę direktyvą, jos apriepti išplėsti ir LGBT asmenims, kad jų teisės būtų geriau ginamos ir kad apimtų daugiau negu tik darbo sritį. Mes taip pat matėme, kad yra kad Europoje ko konstituciniams principams iškilo tam tikrų klausimų. Buvo sukurta daug naujų struktūrų, ombudsmenų ir, ir, ir panašių kitų struktūrų. Kai kuriuose srityse mes matome, kad tebėra daug nebaudžiamumo, nes pažeidžiamus mažumų, etninių mažumų, LGBT grupė priklausančių asmenų teisės. Ir tuo pat metu tai yra tas dalykas, kuris kelia pavojų. Mes kalbėdami apie išorės veiksmus, nuo to šias problemas pabrėžime ir bandome spręsti. Dabar trečioji sritis. Čia šis sritis yra tiesiogiai susijusi su mūsų aptariamo sritimi. Tai yra migracijos ir prieglopščio politika. Ji tiesiogiai paliečia asmenys iš trečiųjų šalių, su kuriomis palaikome dialogą. Dauguma jų puikiai žinote, kokios čia yra problemos. Daugybė tūkstančių žmonių pastaraisiais metais žuvo viduržėmio jūroje bandyt pasiekti Europos krantus. Daug, daug žmonių ES slapta atvyksta kasmet tiek žemės ūkio sektoriuje, tiek namuose pas daugelį dirba žmonės, kurie yra atvykę nelegalūs migrantai. Ir dažnai jie dirba tikrai vergiškomis sąlygomis, jie patys tai jaučia. Tai yra tos situacijos, į kurias privalu reaguoti, kurias privalu spręsti. Ir vėl. Norėčiau pasakyti, kad tie klausimai jau buvo kelti, yra teisės aktai, kurie yra primti e, šioms rytims, bet dar tebelieka daug ką nuveikti. Būtina, kad didėtų solidarumo lygis tarp valstybių narių, ypač kalbant apie prieglopščio teikimą. Kol kas to solidarumo nėra daug. Galėčiau pasakyti tik vieną pavyzdį, kuris gal jums yra žinomas. Jungtinės valstijos e, sulauk... E, daug... Jungtinės valstijos daugiau padėjo E, pabėgėliams negu visos ES šalis kartu paėmus. Daugiausiai pabėgėlių pasiekė Malta, kuri buvo palikta su problema tvarkytis viena. Kokiu konkrečiųgi žingsnių galima imti šią srityje? Čia pirmiausia galvoju apie tą vaidmenį, kurį vaidina nacionalinių parlamentų nariai, Europos parlamento nariai. Jie turi raginti, kad būtų laikomasi pagrindinių teisių principų, kad jos nuolatos būtų visų parlamentinių darbų darbo atvarkėse. Ir kad būtų dirbamas kasdienis praktinis darbas šią temą. Parlamentai vaidina svarbu vaidmenį, perkeliant ES antrinius teisės aktus į nacionalinę teisę. Jie gali pasirūpinti, kad nacionaliniai teisės aktai būtų atitinkantis pagrindinių teisių principus. E, priežiūra, kurią atlieka nacionaliniai parlamentai, yra labai svarbi. Norėčiau taip pat paminėti, kad Europos Sąjungos sąrangos efektyvumas galėtų būti pagerintas, jei 28 parlamentų žmogaus teisų komitetai nuspręstų susitikimus renkti reguliariai Jie galėtų keistis informaciją ir turėti bendrą darbo tvarkę. Tik tai ne, ne, ne tik tie, kurie rūpinasi išorės reikalais, turėtų spręsti tuos klausimus, jais turėtų nuėtis ir tie, kuris sprendžia vidaus reikalus. Neseniai Kipre vyko sustikimas ir Kipre praėjusį gruodį buvo priimtos rekomendacijos, kur buvo paminėta, kad nacionaliniai parlamentai turi labiau įsitraukti į šių problemų sprendimą. E, esminiai veikėjai susijęs su šis sveitimi turi siekti, kad ir toliau būtų gyvendinama žmogaus teisės. Nacionalinių parlamentų pozicija yra ideali tam, kad būtų galima vesti plačius veiksmus, e, dirbti su žmogaus teisų institucijomis, su ombudsmeno institucija e, ir pilietinės visuomenės organizacijomis. Čia norėčiau šiek tiek nukrypti nuo temos ir pasakyti štai ką pilietinė visuomenė šiandien yra silpnesnė. Dėl to, kad esame purtomi finansinės krizės. Trūksta lėšų toms organizacijoms pilietinės visuomenės veikti. Šio pobūdžio parama, kaip ir visokio kitokio pobūdžio parama, jums būtų labai reikalinga. Valstybės narės aktyviai remia pilietinės visuomenės vystimasi užsienyje, tačiau turėtume nepamiršti ir savo pačių pilietinės visuomenės plėtojimo, nes tai yra labai svarbu mūsų kasdieniam gyvenimui ir pagrindinių teisų užtikrinimui. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, turime ir toliau rinkti duomenis Tai turi būti geresnės kokybės duomenys, nes tai mums padėtų e, turėti tam tikrų įrodymų, faktų, kurie yra reikalingi žmogaus teisų politikos formavimui. Tai padėtų teisingiau pasirinkti politikas tiek ES išorėje, tiek viduje. Dėkoju ir lauksiu diskusijos. Dėkoju, ponė Kierum už jūsų pasisakymą ir už daug mums pateiktos informacijos. Taip pat jūs pateikėte pasiūlymą, kad visi žmogaus teisų komitetai nacionalinio ligmens galėtų susitikti, tačiau klausimas kiltų, kaip e, mes čia su, sutilptume nes mes esame užsienio reikalų komiteto e, e, pakomitetis ir ne nuo mūsų priklauso tokie renginiai, mes turime, e, mes galbūt galėtume kažkaip nugalėti šią kliūtį, nes šiandieninė konferencija rodo, kad bendravimas tarp skirtingų lygių, tarp Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų yra tikrai naudingas. Tarp mūsų taip pat yra tarybos e, pagrindinių teisų, piliečių teisų ir laisvos menų judėjimo darbo grupės e, pirmininkė ponė Milašiūtė. Man atrodo, e, tai yra pirmasis kartas, kai mes susitinkame. Tai suteiksiu Jums žodį, prašau. Jefferson. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man malonu čia dalyvauti ir pristatyti mūsų darbo grupės, FREMP darbo grupės darbą. E, mūsų darbo grupė yra atsakinga už pagrindinės teises, piliečių teises ir laisvės menų judėjimą. Mūsų darbo grupė yra dar pakankamai jauna, nauja darbo grupė ir, grupė ir dar ieško savo e, identiteto. Anksčiau mes buvome tarybos darbo grupė, kurios pagrindinis uždavinys buvo aptarinėti e, reglamentą, pagal kurį būtų steigiama e, pagrindinių teisų agentūra. Taigi pagrindinių teisų agentūra tam tikrą prasme yra mūsų kūdikis. Paskui buvo šita darbo grupė E, paversta nuolatinė darbo grupė, kuri e, nagrinėtų ne tik pagrindinių teisų agentūros klausimus, bet ir spręstų kitus dalykus. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mūsų e, darbo pagrindinė tema yra Europos Sąjungos pagrindinių teisų konvencija prisijungimas prie, ES prisijungimas prie pagrindinių teisų konvencijos. Ir e, neliko laiko kitiem klausimams. Tačiau vis tiek negalima pasakyti, kad FREM veikla apsiriboja vien, vieninteliu šiuo klausimu. 2013 m. birželio mėnesį, pirmininkaujant Airijai, buvo parengtos tarybos išvados dėl e, pagrindinių teisių Europos Sąjungoje ir e, Čia taryba tose išvad, išvadose pastebėjo, kad e, teisės viršenybės principas yra pagrindinė, e, pagrindinė sąlyga e, demokratijos veikimui ir tai e, taip pat tu, turėtų skatinti didesnę vidaus ir išorės e, politikos integraciją, didesnį nuoseklumą. E, ir viena pagrindinių e, temų yra kova su e, ekstremaliomis rasizmo formomis, antisemitizmu ir homofobija. Pirmininkaujant Lietuvai, FREMP e, darbo grupė koncentruojasi į tokius klausimus. Visų pirma, tai egzistuojančių ES priemonių efektyvumas. E, kovoje su mano minėtais nusikaltimais. E, taip pat mes šiame kontekste e, norime pradėti diskusiją, kas buvo padaryta ES lygmenių, kad būtų galima geriau kovoti su tokiais neapykantos kurstimu pagristais nusikaltimais ir mes manome, kad pagrindinė uždavinis būtų pagrindinių teisių geresnis internalizavimas, įjungimas į visas politikas. Ir e, mes turime žiūrėti, kaip yra įgyvendinamos teisės normos. Jeigu tai nedaroma, reiktų ties tuo dirbti. E, pirmininkaujanti valstybė visų pirma renka informaciją, duomenis, kurie yra reikalingi toms diskusijoms. Airijoje, apirmininkaujant Airijai, e, FREM paprašė e, pagrindinių teisų agentūros atitinkamų duomenų ir paprašė, kad iš aukų e, požiūrio taško e, būtų pažiūrėta į šį klausimą. Tai yra, ką, ką patiria ką aukos, kaip būtų galima geriau apsaugoti jų interesus, ar mums reikia kažkokių dar kitų teisės normų ES lygmenį, ar mums reikia kažko daugiau. Pirmininkaujant Lietuvai buvo paprašyta valstybių narių pateikti informaciją dėl pagrindų susitarimo, dėl e, kovos su rasizmu ir ksenofobija. Ir taryba gali paprašyti e, valstybių narių pateikti informaciją E, dėl jų patirties teisinio bendradarbiavimo šioje srityje. Taigi valstybės narės gali teikti šią informaciją. Pagrindinis e, pirmas toksai renginys yra planuojama metinė konferencija, kurią mes rengiame kartu su pagrindiniu teisų agentūra. Tai yra konferencija skirta kovai su, su neapykantos nusikaltimais ir e, tas renginys įvyks Vilniuje e, lapkričio 12-13 dienomis, čia aš truputį reklamuoju tą renginį ir manau, kad to renginio metu mes turėsime galimybę aptarsti problema susijusia su, panaši, su kova su panašiais nusikaltimais ir, būtų, ir bus galima pasvarstyti, ką bus galima padaryti ES lygmenių, kad būtų išspręstos tos problemos. E, taigi pagrindinis aspektas yra kova su neapykanta kurstančiais nusikaltimais ar tokiomis veikomis. E, toliau kitas mūsų darbo aspektas yra e, e, pagrindinių teisų agentūra, bet iš tiesų nefremp, ne mūsų darbo grupė vertina šios agentūros veiklą, tą, tą veiklą įvertino, ją įvertino. E, Mm, ir pagal tą įvertin, pagal įvertinimą e, pagrindinių teisų agentūros e, valdyba parengė rekomendacijas, ką būtų pagerinti agentūros darbe ir mes e, planuojame patvirtinti tarybos išvadas, kuriuose mes atspindėtume savo, tai yra tarybos poziciją, ką būtų galima padaryti, kad ši agentūra veiktų veiksmingiau bet aišku, e, viskas priklauso nuo komisijos, kokį jį pateis, pateiks pasiūlymą, ar bus, e, ar, ir ar bus būtinybė keisti reglamentą. Toliau kitas, kita mūsų darbos rytis yra ES piliečių teisės. E, FREMP dirba ties e, tarybos išvadų projektu dėl komisijos e, ataskaitos dėl pilietybės. Piliet... Čia mes e, nagrinėjame komisijos pasiūlymą, kaip būtų gerinti piliečių teisų apsaugą. Gruodžio mėnesio taryboje turėtų būti patvirtintos tos išvados ir jos gal bus uh, pristatytos baigiant ES piliečių metus, baigiant šiems metams. Ir tas baigiamasis renginys įvyks metų pabaigoje Vilniuje. Ir Taip pat mes dirbame mm, dėl ES e, prisijungimo prie atitinkamų jungtinių tautų konvencijų, e, kalbant apie e, vidinio ir išorinio politikos nuseklumo, aš galiu pasakyti, kad rugsėjo 14 dieną mes įvertinome žmogaus teisų tinklo veikimą. Tai yra dokumentas, kurį pasirašė visa eilė nevyriausybinio organizacijų. Ir e, čia šiame dokumente e, pilietinės visuomenės atstovai bando atkreipti ES institucijų dėmesį į su žmogaus teisėmis susijusius klausimus ir mes e, čia kalbame apie tai, kaip būtų galima pagerinti, padidinti ES institucijų atsakomybę. E, FREMP, mes FREMP darbo grupėje pat, patvirtin, pa, pa, iš, išanalizavome šį dokumentą ir sutarėme, kad e, lapkričio 21-osios e, posėdėje aptarsime tą dokumentą ir ypač kalbėsime apie žmogaus teisų politikos vidinius ir išornį nuoseklumą. Pakviesime į savo tą e, susitikimą ponas Tavros Lambrinidis ir taip pat e, pagrindinių teisų agentūros e, direktorių. Taigi mes e, stengiamės patobulinti savo darbą, daryti viską, kad geriau, kad siektume didesnio vidinė, vidinės ir išorinės politikos nuoseklumo. Toliau kitas, dar, kitas svarbus aspektas ir čia galime padaryti sąsąją su diskusija įvykusią ryte aš norėčiau sureaguoti į Europos tarybos ambasadoriaus kalbą, kuris sakė, kad reikia išvengti darbo persidengimo, reikia, ieško, reikia panaudoti dabartinės priemonės ir dabartinius rodiklius ir e, tokiu būdu pagerinti e, veiklą susijusią su žmogaus teisėmis. FREMP rugsėjo mėnesio posėdėje mes trumpai aptarėme bendradarbiavimą tarp komisijos ir Europos tarybos. Ir e, čia mes rengiamės e, vadinamai teisingumo, e, įver, vadinamosios teisingumo rezultatų lentelės įvertinimui. Bet taip pat tuo pačiu metu mes pastebėjome, kad reikia tolimesnių diskusijų E, taryboje, kaip galima duomenis surinktus taryboje panaudoti ES institucijose, e, Europos institucijų labui poreikiams. Aš jau, aš jau matyt per ilgai kalbu, manęs prašė e, baigti, tai baigdama norėčiau pasakyti, kad darbo nuseklumas E, yra labai svarbus dalykas ir taip pat yra labai svarbus tarybos darbo e, testinumas. Mes, kaip jūs žinote, rot, e, esame rotuojančios pirmininkaujančios valstybės ir mes nuolat paveldime kažkokius klausimus iš prieš mus pirmininkaujančios šalies. Ir e, kalbant apie kovą su, su, su ne, neapykantos kurstimu susijusiais nusikaltimais, mes turėtume ir toliau tęsti savo veiklą ir taip pat turėtume e, daugiau bendradarbiauti su išorės veikėjais Ir kaip pastebėjo ponas Mortinas, aš galiu pasakyti, kad aš pati galiu pasidžiaugti mūsų bendradarbiavimu su pagrindiniu teisų agentūra, bet aišku, mes galime dar patobulinti tą mūsų darbą ir lauksime jūsų idėjų. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju, ponė Milašiūtė. Iš tiesų. Man buvo džiugu girdėti, kad jūs rengiate atvirus posėdžius, kad jūs siekiate didesnio nuoseklumo, tai padrasna ir mus. Dabar yra trys norintys pasisakyti kolegos iš nacionalinių parlamentų. Jeigu dar kas nors norite um, pasisakyti, iškelkite savo kortelę. Pradėsime nuo kolegės iš Rumunijos, ponios Rozanija. Prašau. Vă mulțumesc, Piro Rozalė, mă numesc. Vă mulțumesc, doamna președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Posibilitate importantă pentru noi. Mums e, kartu su ponu Tataru labai puikia galimybė yra dalyvauti šiame posėdėje ir išgirsti e, tokių ir tiek daug geros praktikos pavyzdžių. Mūsų šalis demokratiją kūrė jau 23 metus. Bandome pasiekti harmonizavimo nacionaliniu lygiu. Tačiau kita vertus, kas dėl žmogaus teisų, tai mūsų šalis susiduria su labai rimtais iššūkiai šioje srityje. Šiuo metu yra plėtojamas kovos su kankinimais mechanizmas, lyčių lygybės, bendradarbiavimo su pilietinės visuomenės atstovais, taip pat tautinių mažumų e, teisių sritis dar yra plėtojamos. Mums labai svarbus yra tas strateginis planas, kurį šiandien aptarėme, taip pat ir tas veiksmų planas. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad būtina yra parengti ir specialiuosius veiksmų planus kiekvienai valstybei nariai, kuriame būtų e, konkreti atsakomybė nustatyta, konkrečios veiklos, kalendorius. Taip pat e, tokie planai turėtų būti. E, turėtų būti stebimi, jų gyvendinimas turi būti stebimas ir užtikrinamas. Taigi mums reikia tokio sverto, kuris padėtų uh, pasiekti pokyčių, na, o tie pokyčiai be jokios abejonės būtų naudingi visų pirma mūsų piliečiams, o taip pat ir visai Europos Sąjungai. Tai, ką aš, jau, tai, ką aš norėjau pasiūlyti, jau pasakė ponas iš pagrindinių teisių agentūros. Jis kalbėjo apie ekspertų tą vadinamąjį tinklą, gyvąjį tinklą. Reikia renkti seminarus, e, dalintis teigiamą patirtimi, gerosios praktikos pavyzdžiais, mums to labai reikia. Būtent iš jų galėtume labai daug išmokti ir galbūt pavyktų mums pasiekti didesnės pažangos žmogaus teisų srityje. Tai štoks būtų mano pasiūlymas. Man atrodo, kad tokie sustikimai yra labai naudingi ir veiksmingi netgi tam, kad ne tik nacionaliniu, bet ir ES lygių daugiau darnių veiksmų galima būtų atlikti. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Kitas kalbėtojas, pana Molič iš Kroatijos. Dėkoju pirmininkė. Ateidžiai klausiausi prieš tai kalbėsiu kolegų. Abu minėjo, kad įvairios agentūros ir institucijos labiausiai susitelkia prie neapykantos nusikaltimų ir jų prevencijos. Aš norėčiau pasakyti, kad aš manau, kad iniciatyva yra puiki. Esu nacionalinio parlamento narė. Ir galiu patvirtinti, kad mes taip pat norime užtikrinti kad baudžiamosios teisės nuostatos mūsųse numato nuobaudas už neapykantos kurstimą ar panašaus pobūdžio nusikaltimus. E, lygiai taip pat turėtų būti baudžiama ir už kalbas, kur skatinama e, imtis neapykantos veiksmų, nes dažnai viskas nuo kalbų ir prasideda. Turime Kroatijoje antidiskriminacinį aktą, kuris iš dalies sprendžia šią problemą. Manau, kad reikia imtis horizontalių priemonių, kurios turi būti sustiprintas. E, reikėtų, kad jos būtų patvirtinus ES lygmenių, kad būtų galima sėkmingiau kovoti su diskriminacija. Kai dėl nelegalių migrantų traktavimo ir kovos su, žm, su, su priekyba žmonėmis, manau, jog yra būtina sustiprinti bendradarbiavimą su šalimis, kurios yra už ES ribų ir toliau stiprinti solidarumo mechanizmus tarp valstybių narių. Man regis, jog yra svarbu rasti pusiausvyrą tarp ES sienos apsaugos ir aišku, kolegos iš Graikijos, Maltos ir Italijos puikiai supranta, apie ką aš kalbu. Mes Taip pat netrukus būsime ta šalis, kuri turi vieną iš ilgiausių ES išorės sienų. Todėl manau, kad tas solidarumo mechanizmas yra labai e, svarbus, jis turi būti dar labiau išplėtotas, būtų galima sėkmingai saugoti ES sienas, tačiau tuo pat metu būtų galima užtikrinti tinkamą traktavimą negalių, nelegalių migrantų atžvilgių. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, būtų toks. Tikiuosi, kad Europos Sąjunga, nacionaliniai parlamentai padarys viską, kas yra jų galioje, kad būtų galima užtikrinti, jog Europos Sąjunga žengs tą galutinį žingsnį, kad galėtų prisijungti prie žmogaus teisių konvencijos. Manau, kad bendradarbiavimas E, bus tinkamai išlaikytas valstybių narių ir nesuintensyvės. Manau, kad ši konvencija yra viena iš svarbiausių tarptautinių priemonių. Pasitelkiant ją ir kitas priemonės galėsime tinkamiau ginti žmogaus teisės. Ačiū. Dėkoju dėl paskutinio jūsų išklau, iškelto klausimo. Parlamentas e, dirba ties rezoliucija ir mes norime pa didinti, pagreitinti tą procesą, per kurį ES prisijungs prie jungtinių tautų žmogaus teisų konvencijos. Tačiau dėja, kai kurios valstybės narės siekia priešingų tikslų, bet dabar tikiuosi mes visi einame viena linkme ir todėl yra labai svarbu turėti gerą teisinę gerą teisinį pagrindą atitinkamoms ES agentūroms pavyzdžiui, e, Frontex veikimui, nes jos taip pat patenk žmogaus teisų konvencijos kompetencija. Dabar ponas Tavareš iš Europos parlamento norėtų pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad šiandien turime puikią progą aptarti žmogaus, tiksliau pagrindinės teises tiek ES, tiek už jos ribų. Tikrai puikiai proga pasidalinti yra savo mintimis su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Dabar pasižiūrėkime į Lisabono sutartį. Pirmajame straipsnėje sakoma, kad e, valstybės narys nusprendė sudaryti Europos Sąjungą. Toliau kalbama apie ramščius, e, apie vertybės, e, pagarbą vertybėms, teisės, teisiniai valstybei ir žmogaus teisėms. Na, ES vertybės būtent tai ir yra, tai nėra kažkoks tai biurokratų išradimas, tai yra demokratinių valstybių sprendimas e, dėl šių vertybių. Dabar trečias straipsnis kalbama apie ES tikslus. Pirmoje dalyje yra sakoma, kad ES tikslas yra skleisti ir skatinti e, savo vertybių plėtojimą. Taigi reikia tas vertybės plėtoti ir skatinti tų plėtojimą tiek viduje, tiek už ES ribų. Taigi prieš bendrąją rinką, prieš dar Schengeno erdvę, pirmiausias ir, pir, pirmiausias ir svarbiausias tikslas yra demokratija, teisinė valstybė, žmogaus teisės ES. Ir būtent čia yra svarbiausias dalykas ES. Na, o man atrodo, kad neteisinio pagrindo čia trūksta. Teisinis pagrindas yra aiškus, jis egzistuoja. Tiesiog reikia pritaikyti uh, E, tuos sprendimus konkrečiai juos įgyvendinant. Štai pavyzdžiui, pirmas dalykas – dialogas su nacionaliniais parlamentais ir su kitomis institucijomis. Kolegės Kinegal e, yra pranešimas parengtas 2009 metais. Jame sakoma, kad tarybos e, FREM darbo grupė ir LIBE komitetas turėtų renkti reguliarius nuolatinius posėdžius. Man atrodo, kad reikėtų atrasti politinės valios rengti tokius susitikimus, ne tokius susitikimus kaip kad šiandien, bet glaudesnio bendradarbiavimo tarp FREMP ir LIBE komiteto reikia. Dar kitas dalykas. Mums reikia padaryti, kad teisinė valstybė tiek nacional... teisinės valstybės principų, principų principams neiškiltų pavojus dėl ekonominės krizės nei nacionalinėse valstybėse narėse, nei visoje Europos Sąjungoje. Labai dažnai sakoma, kad štai kilo socialinė ekonominė krizė ir dėl to e, kyla ir žmogaus teisų krizė. Galim žiūrėti taip, kad e, susidursime su problemomis, kurios bus labai sunkiai išspręsnos dėl tokių dalykų. Aš parengiau pranešimą, kuriame kaip tik ir sakoma, yra jog reikia ne politinių institucijų žmogaus teisų srityje, pavyzdžiui, žmogu, pagrindinių teisų agentūros vaidmuo čia labai svarbus būtų. Reikia šios agentūros mandatą šiek tiek pakoreguoti tam, kad agentūra galėtų pateikti savo nuomonę tais, to, tose srityse, kurios nepriklauso, bent jau šiandien kol kas jai. E, parlamentas mano, kad subsidiarumo principas pernelyg restriktyviai čia buvo pritaikytas. Mūsų e, konstituciniai teismai, teismai e, bei duomenų apsaugos tarnybos bei e, ombudsmenai turi sudaryti tokią vadinamąją Kopenhagos komisiją ir tapti tokiu kaip ir tarpininku tarp politinių instancijų ir nepolitinių instancijų. Taigi ta Kopenhagos komisija ar komitetas turėtų dirbti su pagrindiniu teisų agentūra kartu. Aš manau, kad laiko mes e, tam sukurti turime, tačiau kokiagi yra realybė. Politinis smurtas vis labiau plinta. Štai pavyzdžiui, visai neseniai buvo keletas netgi nužudimo atvejų ES valstybėse dėl to politinio ekstremizmo. Taigi reikia veikti greitai ir efektyviai ir reikia užtikrinti žmogaus teisų laikymasi ES, nepaisant to didelio spaudimo daroma. Ačiū. Dėkoju, ponė Stavariš ir Gerai, ačiū, kad priminėte, kad prieš vasaros atiname jūsų pranešimą ir mes tarsi dabar esame įsteigę tokį tarsi alarmo komitetą ir kad mes galime reaguoti, jeigu e, vyksta kažkokie negeri dalykai valstybėse narėse. Ir aš tikiuosi, kad ateityje mes tikrai pasinaudosime tuo komitetu, kad jis tikrai veiks. E, ponas Sulturaus iš Graikijos dar ryte paprašė žodžio, bet man atrodo, kad jo nėra. Tai tuomet suteiksiu žodį ponui Kazak iš Bulgarijos. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Наистина... Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, norėjau Jums padėkoti už šio tarp parlamentinio susitikimo organizavimą žmogaus teisų, žmogaus teisų pakomitetyje. Manau, kad žmogaus teisų klausimas yra labai aktualus nuo pat ES kūrimo proceso pradžios. Kaip kad kolegos jau sakė, būtent e, šis srit... būtent čia slypi ES kilmė. Iš pradžio, na taip, iš pradžio Europa buvo, ES buvo sukurta kaip ekonominė sąjunga, tačiau vertybių, žmogaus teisų, pagrindinių teisų principai jau nuo pat pradžių buvo praktiškai marmurė iškalti mūsų sutartise. Europos Sąjunga labai ilgą kelią nuėjo, kol tapo laisvosios ekonomikos, laisvo prekių, kapitalų, paslaugų ir asmenų judėjimo sąjunga. Europos sąjunga gina tuos pagrindinius, svarbiausius savo principus ir tai vyksta jau keletą amžių. Nereikėtų pamiršti, kad Europa yra demokratijos lopšys. Šiuo požiūriu tik tai galėtume tik tai pasidžiaugti visais pokyčiais, kurie buvo padaryti įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Štai buvo įkurtas specialių atstovo žmogaus teisėms postas, pagrindinių laisvų agentūra buvo įsteigta. Taigi, Dabar Europos Sąjunga ir toliau e, siekia savo tikslų, pasiremdama e, laisvosios ekonomikos principais ir gindama žmogaus teisės. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad e, Šiandien valstybės narės ir ES susiduria su labai rimtais iššūkiais. Ir tie iššūkiai niekur nedingo, nesumažėjo, netgi priešingai. Koordinuoto, koordinuotai gyvendinama valstybių narių ir institucijų politika. Visa tai, kas buvo padaryta žmogaus teisų srityje, e, lemia ES vaidmenį pasaulyje. Ir būtent nuo to priklauso, ar ES bus e, gerbiama pasaulyje kaip žmogaus teisų erdvė. Visos Europos institucijos turėtų kalbėti vienu balsu dėl visame pasaulyje kylančių problemų, dėl problemų, kurios kyla dėl žmogaus teisų pažeidimų. Taigi reikėtų ne tik tai susitelkti ES vidų, bet ir išorę. Reikia ir toliau dėti pastangas šioje srityje. Manau, kad vienas iš pagrindinių ES iššūkių yra tam tikros kaimininės šalis, šalis turinčios e, sienų su e, karinių konfliktų zonomis, pavyzdžiui, štai čia apie Siriją kalbu, e, reikėtų paminėti Graikiją, Kiprą, Bulgariją, dėl tautinių mažumų problemų reikėtų padėti toms valstybėms, kurios susiduria su pabėgėlių problemomis. Reikia užtikrinti ores gyvenimo sąlygas pabėgėliams. Turime užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas tam, kad tie žmonės ne tik tai stogą ant galvos turėtų, bet galėtų priimti ir draugus ir, ir, ir, ir jiem po juo, taip sakant, ir e, prasimaitinti. Reikia laikytis 2001 metų 55 direktyvos. Jeigu jau norime prasmingų veiksmų šioje srityje, tai reikia pagalvoti ir apie tokius problemus kaip, kad, tokias problemas kaip, kad, pavyzdžiui, Romų problema. Šioje srityje mums reikia solidarios bendros politikos, juk tai yra bendra visiems mums problema perženginti visas sienas. Jūs patys žinote, kad yra skirtumų išsakytų skirtingų nuomonių šiuo klausimu. Ko gero tai yra daroma artėjant rinkimams. Ir kartais kai tam tikri asmenys netgi yra pasiruošę išduoti tuos aukštai deklaruojamus, tuos garsiai deklaruojamus principus dėl žmogaus teisių. Todėl um, pagrindinių teisų agentūra turi formaliai elgtis ir um, neturime žengti atgal šioje srityje. Ačiū. I have now two colleagues from Malta. Du kolegos iš Maltos. Iš pradžių ponė Butikė. Grazie, Hoffman. What? Dėkoju. Man tenka didžiulė gal, garbė dalyvauti čia šios dienos renginyje su, su kolegomis iš įvairių šalių. Mes kalbame apie problemas, kurio, su kuriomis susiduria e, skirtingos valstybės narės ir kiekvienas iš mūsų kalba iš savo perspektyvos. E, kalbėdama iš Maltos pozicijų, galėčiau pasakyti kelis dalykus. Visų pirma, mes turėtume bendradarbiauti e, žmogaus teisės ir žmogaus teisų pažeidimai, ypač susiję su emigracija, nėra tik tai kelių valstybių narių problema, tai yra visos ES problema. Manau, kad e, mes čia turime suvokti, problemos esmę. Mes čia kalbame apie e, įvairių kultūrų, įvairių bendruomenių savok, sąveiką ir e, kuomet įvairios kultūros, įvairios bendruomenės e, pa, pasikeičia e, savo kultūromis jos saveikauja, todėl mes turime bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis atitinkamais e, žmogaus teisų e, tinklais. Mes turime padaryti viską, kad padėtume tiem žmonėms, kurie kenčia. Ir manau, kad mes negalime daryti e, priešingų dalykų. Manau, kad Mes turime taip pat bendradarbiauti su žmonėmis, kurie pabėgo iš savo šalių dėl įvairių priežasčių. Kartais mes pamirštame, kad mes gal, būtent bendraudami su tai žmonėmis galėtume rasti tą sprendimą, kurio ieškome, nes jie žino, kokios yra problemos toje šalyje ir jie geriau padėtų e, suprasti mums. E, e, jų šalies kažkokias e, realijas. Manau, kad e, jeigu mes norime būti patikimi, tai mes turime dirbti būtent e, tokia linkme bendros vertybės, solidarumas. Mes daug apie tai girdėjome šiandien, bet manau, kad mes galime E, visi prie to prisidėti, nors po truputį. Kai at, e, pradėjau dirbti Maltos parlamente, pirmasis dalykas, kurį pasiūliau, tai buvo e, įstatymo projektas dėl kovos su LGBT asmenų diskriminacija. Tai yra nedidelis e, pokytis, tačiau toks nedidelis pokytis gali labai daug pakeisti. Ir aš manau, kad e, žmonės Maltoje, Italijoje, e, Graikijoje susiduria su tam tikromis problemomis, bet tai nėra tik mūsų šalių problemos. Manau, kad mes tokias problemas turėtume spręsti kartu. Jeigu to nedarysime, tai tos problemos taps dar didesnės. Dėkoju. Dėkoju. Dabar pasisakys ponia Farudžija. Jina Marlin Farudžia, ukol min Malta. Aš esu Farudžia ir taip pat e, esu iš Maltos parlamento. Galiu pritarti tam, kas, ką pasakė mano kolegė. Galiu pasakyti, kad Malta yra labai maža šalis, ji neturi daug išteklių ir e, pas mus yra didelis gyventojų kiekis, e, skaičius, yra daug migrantų ir todėl mes susidurėme su specialiais e, poreikiais. Norėdami išreikšti savo specifinius poreikius, mes galime pasakyti, kad mes visuomet e, primame žmonės, kurie ieško pagalbos ir bandome daryti viską, kad jiems padėtume. Tačiau kita vertus mes negalime e, atlaikyti to spaudimo, su kuriuo mes susidurėme. E, iš tiesų e, gaila, kad e, tik jungtinės valstijos mums padėjo e, nugalėti tą naštą, o ne Europos Sąjunga. Todėl aš norėčiau jūsų paprašyti, įsivaizduokite, kokį įspūdį tai padaro kitiems žemynams, kai mato, kad ES valstybei nariai padeda Junktinės Amerikos valstijos, valstybė, kuri yra ne Europos Sąjungoje ir Europos Sąjunga jai nepadeda. Nemanau, kad tai gerina Europos Sąjungos įvaizdį pasaulyje. Mes nepadedame vieni kitiems, mes nekalbame vienu balsu ir Europos Sąjungos principai, e, principų negerbė ES valstybės narės, todėl norėčiau pasakyti, kad mes ir toliau esame pasirengę priimti tiek žmonių, kiek įmanoma, tačiau mums reikia kitų šalių pagalbos. Mes žinome, kad kitos valstybės taip pat turi savo problemų susijusių su migracija, tačiau mes turėtume e, visi prisimti savo atsakomybę, bet taip pat turėtume ir padėti vieni kitiems. E, taip pat norėčiau pasakyti, kad tie nelegalūs migrantai, tie pabėgėliai, jie bando pabėgti e, nuo baisios situacijos jų šalyje. O e, ir, ir čia mes susidurėme su baisiais žmogaus teisų pažeidimais. E, ir prie to kai kada prisideda ir Europos Sąjunga. E, Taigi mes turime e, iškelti savo klausimą, ar mes darome viską, kas įmanoma, kad padėtume e, toms šalims, pavyzdžiui, Afrikos šalims, iš kurių atvyksta didžiausias skaičius emigrantų į Europą. Man atrodo, kad mes iš tiesų tik tai bandome prisidėti finansiškai ir, ir bandome save paguosti, kad mes darome viską, kas įmanoma. Tačiau reikia suvokti, kad tie, tie, tos lėšos, tie pinigai nebūtinai pasiekia tos žmonės, kurie, kur, kuriems jų labiausiai reikia. Taigi, e, manau, kad svarbiausia būtų e, suvokti, kad mes e, turime išspręsti šios problemos, migracijos problemos priežasti. Ir turime daryti e, viską, kad skatintume taiką, orumą, e, kad taip pat oriai elgtumėmės ir su tais migrantais ir padėtume toms šalims, kurios atsidūrė baisioje situacijoje. Dėkoju. Turiu pasakyti, kad Europos parlamente Prieš Europos, parlament, e, prieš Europos parlamento atostogas mes e, surengėme atitinkamas diskusijas ir kalbėjome apie tai, kad valstybės narės e, turėtų privalomai prisimti daugiau migrantų ir padėti tokiam šalims kaip Malta, Italija, Graikija ar Ispanija. Tačiau dėje didžioji parlamentarų dauguma nebalsavo už, už šį pasiūlymą. E, taigi mes turėsime toliau tęsti darbą šią e, linkme. Mūsų e, pakomitetis e, kartu su užsienio reikalų komitetu surengė septynis klausimus, kaip galima būtų padėti Magreb šalims, kaip būtų galima skatinti diskusiją su tomis šalimis, nes kartais žmonės atvyksta tikrai iš baisių šalikų, iš, iš, sąlygų, iš pavyzdžiui karo sąlygų, kaip iš Irako, iš Afrikos kyšulio, iš pietų, iš pietų Saharos. Ir tokiuose šalise tie e, e, nėra taikoma prieglopščio procedūra, taigi kas atsitinka su tokiais pabėgėliais. Aš e, galiu E, kreiptis į savo komitetą, į užsienio reikalų komitetą ir, ir tikiuosi, kad lybė komitete taip pat yra tikim, e, nuolat e, kalbama apie šią problemą. Ir manau, kad mes nenorime matyti, kad kas mes, e, kad, kad, kad tas met prie ES išorės sienų mirtų tūkstančiai žmonių, taigi mums reikia ieškoti politinio šios situacijos sprendimo. Dabar Manau, kad suteikiau visiems e, nacionalinių parlamento atstovams žodį. Jeigu norite pasisakyti, parodykite man. Ir kreipiuosi ir į Europos parlamento kolegas. Ne, niekas nenori pasakyti, tai tuomet suteiksiu e, žmogaus teisų tinklo e, E, atstovams. E, Pone Milašiūtė jau paminėjo šį tinklą ir sakė, kad jūs e, patarėte, jūs konsultuojate tarybą ir kad reikia siekti didesnio nuoseklumo darbe. Todėl norėčiau pasidžiaugti, kad jūs atvykote taip pat į mūsų e, posėdį. Norėčiau pasveikinti poną Nikolą Megą. Prašau. Thank you, Mrs. Dėkoju, ponė Lobiker, ačiū ponė Lopės Agiler už tą progą prisidėti prie šių svarbių šios dienos diskusijų dabar. Esu Amnesty International vadovas, atstovauju žmogaus teisų demokratijos tinklui šiandien. Pone Milašiūtė jau šiek tiek kalbėjo apie FREMT veiklą. Neseniai mes daugiau savo veiklos sutelkėme į išorinį ir vidaus nuseklumą žmogaus teisų politikos rytyje. Mes e, stengiamės surinkti kuo daugiau dokumentų apie žmogaus teisų pažeidimus valstybėse narėse. Kalbant apie išorės santykius, Europos Sąjunga e, yra paskelb, pasak, panaudosiu kaip pasakymą dėl dėl vadinamosios sidabro grėsmės žmogaus teisėms. Europos Sąjunga turi, e, turi teisės aktus, kurie yra primti, bet jie turi būti tinkamai gyveninti. Pirmininkė kreipėsi į salę prašydama tylos, kad būtų galima geriau girdėti kalbėtoje. Prašau. Taigi, Svarbu, kad būtų įgyvendinama pagrindinių teisų hartija, kad ji būtų e, tinkamai gyvendinama, kitaip visas jos potencialas negalės būti panaudotas. Valstybėse narėse tas teisės aktas yra įgyvendinamas, tačiau ne visi veiksmai yra pagristi žmogaus teisų gynimu. Per nelik dažnai vyksta tik kosmetiniai pakeitimai, priimant naujas procedūras valstybėse narėse. Hartija neturi e, nuneikti visko, ką valstybės narės yra nuveikusi žmogaus teisų srityje. Europos parlamentas kartais garsiai išdėsto savo poziciją, prižiūri ES teisės aktus ir žmogaus teisų politiką. E, pavyzdžiui, pavyzdžiai su, Angrija, su Vengrija rodo, kad tas stebės neegzistuoja. E, vadinasi, politikams yra taip pat svarbu šią sritį stebėti. Europos parlamentas paskelbė puslapio ataskaitą apie žmogaus teisės. labiausiai nuvylė tarybos atsakymas. Buvo kalbama, kad e, apie tai, kad žmogaus teisėms kyla grėsmė, taryba paprastai atsako vienu žodžiu, kurį galėtume pavadinti tyla. Iš tikrųjų, reikia turėti metodus, kurių dėka būtų galima kovoti su didesniais žmogaus teisų pažeidimais. Tačiau komisija e, kelia šios klausimus ponas Baroso, tai irgi nepateikė platesnių atsakymų žmogaus teisų gynimo klausimus. Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais turi dirbti kartu, turi aktyviai skatinti žmogaus teisų įgyvendinimą, būtina vykdyti nuseklę žmogaus teisų politiką ir mat, turėti jos viziją ir teikti konkrečius siūlymus. Dėl to kreipiuosi į Europos parlamentą ir nacionalinius parlamentus, kviesdamas mus palaikyti. Mums reikia turėti priemonės, kad galėtume žmogaus teisės Europos Sąjungoje ir už jos ribų skatinti ir gyvendinti. Mm, būtina turėti reikiamus dokumentus, mums reikia turėti veiksmų planus. Būtina, kad būtų aiškus įsipareigojimai, kuriuos prisims valstybės narės, Europos parlamentas ir kitos struktūros, kad būtų galima uh, pasiteilgti veiksmų planą, kuris būtų gyvendinamas, jo gyvendinimas stebimas ir kad būtų galima teisingas išvadas to padaryti. Ir norėčiau pasakyti tvirtai, kad e, tie visi dalykai yra būtini atlikti. Kai dėl taisyklių strategijos, daug kas gali būti atlikta jau dabar. Pirmiausia, mums reikia prisijimti tinkamai tuos įgaliojimus, kurie mums tenka pagal uh, E, išplėstus įgaliojimus. Reikalinga, kad e, taryba teiktų atsakymus į Europos parlamento rengiamus pranešimus. Ir bedarbiaukite taip pat, kviečiu labai ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, yra ypatingai svarbu. Aš norėčiau pasakyti, kad jeigu tais klausimais diskutuosite, mes norėtume būti jūsų svečiai ir norėtume, kad būtumėm dažniau kviečiami jūsų posėdžius. Europos komisijos detalus planas dėl pažeidimo procedūrų e, buvo patvirtintas ir buvo priimta tam tikros patikimos priemonės kovai su žmogaus teisų pažeidimais ir siekiant užtikrinti daugiau skaidrumo. Trečia, naujas komunikatas dėl septinto straipsnio ir geresnė strategija dėl sartijos įgyvendinimo turėtų būti patvirtinta, nes tai mums leistų uh, geriau sekti, kaip įgyvendinamas antrasis straipsnis. Europos parlamentas turėtų teikti rekomendacijas, konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms. E, būtina surasti, kokios e, kyla suriausios problemos žmogaus teisų srityje ir jūs turbūt efektyviai sprendžiamos. Na ir paskutinis dalykas skatiname visus e, suteikti tvirtesnius įgaliojimus žmogaus teisų agentūrai, pagrindinių teisų agentūrai, kad ši galėtų tinkamai veikti. Antrasis ir septintasis straipsniai čia tebelieka svarbiausia. Ir tai yra ne šiaip savo paprasta užduotis. Priemonių turima, tačiau reikia vizijos ir reikia valios. Buvo pasiekta nemažai dalykų. Žmogaus teisų išorės strategija, veiksmų planas yra tie dalykai, dėl kurių susitarta. Aš Manau, kad vidaus strategijos sukūrimas būtų iš tikrųjų sėkmingas žingsnis. Dėkoju, kad išklausėte, esu pasirengęs dalyvauti diskusijoje. Nikola Bega. Dėkoju, pon Nikola Bega. Jūs kreipėtės į mus visus, į Europos parlamentą ir į FREMP e, ponė Milašiūtė turėtų išskristi, todėl jums pirmai suteiksiu žodį, kad atsakytumėte, o paskui suteiksiu žodį kitiems prelegentams. Well, E, dėkoju už tą išsakytą kritiką ir pasiūlymus, kaip žinote, aš juos jau perskaičiau anksčiau. E, diskusija, kurią mes planuojame lapkričio 21 dieną, yra pirmasis žingsnis, e, mastant, kaip mes galėtume taikyti atitinkamus metodus. Tai pirmasis žingsnis FREMP atsiverime. Aš tikiu, kad FREMP labiau atsivers Nežinau, ar mes iš karto kviesime pilietinės visuomenės atstovus, bet aš pasižymėjau ir įsidėmėjau tai, ką jūs pasakėte ir aš perduosiu jūsų žinę savo kolegoms FREMP. Mes, e, dirbdami FREMP, e, manome, kad mes turime parengti e, efektyvaus bendradarbiavimo su išorės veikėjais formas, E, čia turiu omenyje pilietinės visuomenės atstovus ir įvairius veikėjus, kurie yra susiję su e, tomis rytimis, kuriuose mes dirbame. Žinau, kad šitas atsakymas jūsų netenkina tikriausiai, bet jis šiuo metu yra toks. Dėkoju, taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote į šias diskusijas. Man atrodo, jūs grįžtate į Vilnių šiandien, taip? kaip, šiandien rytinė, kaip ir šiandien ryt, rytinėje mūsų diskusijos dalyje mes turime e, žmogaus teisų organizacijų tinklo atstovą. Prašau, gal jūs norite kažką pasakyti. Thank you, Madam Chair. The external dimension of... Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Laisvės saugumo ir teisingumo erdvės išorės dimensija yra svarbus klausimas. Aš Pabandysiu dabar paminėti penkias rytis, kurios man atrodo ypatingai svarbios. Visų pirma, 2012 metų e, žmogaus teisų strategija ir akčių, e, veiksmų planas nėra dar pilnas, e, nė, nė, nėra užbaigtas. E, 2013 metų metinė ataskaita yra dar blogesnė, nes joje kalbama tik tai apie prekybą žmonėmis, Aš tikiuosi, kad, kitais, e, kad artimiausių laikų ES e, parengs geresnę strategiją, kurioje bus nagrinėjami esminiai su žmogaus teisėmis susiję klausimai. Manau, kad šitoje strategijoje turėtų būti aiškus tikslai suformuluoti, ką, form, ką paminėjo kolegos iš Rumunijos. Manau, kad Europos Sąjungą būtų galima vertinti pagal tai, ar jinai sugeba užtikrinti skaidrumą ir kokio lygio skaidrumą jis sugeba užtikrinti. Manau, kad visoms Europos Sąjungos vyriausybėms yra labai svarbu e, vystyti dvišalių santykius e, ir pasiekti kiek įmanoma daugiau sinergijos ir e, kad tie veiksmai atsispindėtų realioje politikoje. Mes turime rimtai žiūrėti į globalius iššūkius, nes e, tai prisideda prie žmogaus teisų situacijos gerinimo arba bloginimo. Ir jeigu ES neselgs teisingai, tai taip pat kils problemų. Manau, kad kalbant apie strategijas, ES žmogaus teisų strategijas jūs turite iš anksto planuoti ir analizuoti, nes tokios strategijos rengimas reikalauja labai daug atsakomybės. E, kalbant apie tuos žmogaus teisų klausimus, į kuriuos reikia kreipti didžiausią dėmesį. Niekas negali padaryti visko, vėl mes turime pasirinkti, į ką koncentruotis, kad priimtume atsakingus sprendimus ir galima tik tikėtis ir pasitikėti, kad ES sukurs tinkamą teisinį pagrindą ES žmogaus teisų strategijai, bet tikiuosi, kad jį iškristalizuos aiškesnius prioritetus ir e, aiškesnius tikslus. E, tai anksčiau kalbėdamas aš minėjau, kad nėra, e, daugumoje ES valstybių narių nėra nepriklausomų žmogaus teisų institucijų ar organizacijų, o tai taip pat susijęs su žmogaus teisų apsauga. Manau, kad nacionalinės žmogaus teisų institucijos taip pat turėtų vaidinti svarbų vaidmenį, galėtų vaidinti svarbų vaidmenį išorinėje ES politikos dimencijoje, e, taip pat galėtų padėti e, didinti pajėgumus. Mes e, juk bendradarbiaujame su kitomis pasaulinėmis organizacijomis, yra veikia globalus pasaulinis žmogaus teisų organizacijų tinklas ir Danijos žmogaus teisų institutas neseniai pirmininkavo tam tinklui Taip pat reikia nepamiršti žmogaus teisų e, organizacijų Afrikos, e, ramio vandenino šalise e, ir jos turi daryti viską, kad taip pat ir savo vyriausybės priverstų prisimti atsakomybę už žmogaus teisų pažeidimus. Mums taip pat reikia nepriklausomų žmogaus teisų organizacijų valstybėse narėse, nes kai kuriuose valstybėse narėse tokių organizacijų nėra, kai kuriuose jos yra nepakankamai nepriklausomos, kai kuriuose joms trūksta lėšų, kad jos galėtų vykdyti savo veiklą. Ir galiausiai, kaip jau buvo minėta keletą kartų, aš taip pat tikiu, kad yra labai svarbu. E, nepriklausomai vertinti ES teisėkuros aktus. Ir e, galbūt tą galima susijęti su žmogaus teisų agentūros veikla, bet tai yra galimybė, kurią galėčiau pristatyti vėliau. E, norėčiau pateikti dar keletą rekomendacijų prie tos, kurią pateikiau šiandien ryte. 2012 metų e, žmogaus teisų strategijoje nėra specifinių tikslų, nėra ES prioritetų, jos e, taikymos rytis yra pakankamai siaura. Manau, kad E, nacionalinių žmogaus teisų e, institucijų, organizacijų steigimas ne tik ES šalise, bet ir kitose Europos valstybėse, e, Amerikos, Afrikos, Ramio vandenino šalise yra labai svarbus dalykas. Visiškai nepriklausomos nacionalinės žmogaus teisų organizacijos turėtų būti įtrauktos į ES išorės ir vidaus politiką jeigu tos organizacijos veiktų e, tinkamai, jos tikrai galėtų prisidėti prie laisvės saugumo ir teisingumo erdvės kūrimo. Dėkoju, ponė Kristofensen, e, už jūsų išsames rekomendacijas. Norėčiau suteikti žodį ponui Čip, kuris yra e, mūsų pakomitečio vicepirmininkas, jisai daug dirba su žmogaus teisų organizacijomis rytų partnerystės šalyse. Pasau, prašau, ponė Gžib. Thank you, madam, madam, E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Tęsiu lenkiškai toliau. E, ja z dużym zainteresowaniem e, słuchałem tego. Su didžiuliu susidomėjimu klausiausi, ką sakė prieš mane kalbėję kalbėtojai. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad e, prieš mane kalbės asmuo kaip ne, nevyriausybinės organizacijos atstovas vertina tai, ką mes čia Europos Sąjungoje darome. Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių e, ryšiai čia vaidina svarbu vaidmenį. Bandžiau e, mūsų pakomitetyje domėtis tuo, kokį vaidmenį galėtų vaidinti nacionalinės organizacijos, nacionalinės institucijos, ypač kalbant apie mūsų mm, santykių su partnerystės šalimis. Ir čia norėčiau pateikti vieną pavyzdį - bendradarbiavimas su ombudsmenais mūsų kaiminėse šalise. Tai yra iniciatyva, kuri atsirado dėl Lenkijos ombudsmeno pasiūlymo ir e, taip pat e, iš jo bendradarbiavimo su savo kolega iš Prancūzijos. E, ta iniciatyva bandoma parodyti ne tik tai, ką būtų galima pakeisti bendraujant su rytų partnerystės šalimis, bet pavyzdžiui galima parodyti, kaip tokia šalis kaip Lenkija per visus savo poky, politinių pokyčių procesus e, nagrinėjo žmogaus teisų klausimus, gynė žmogaus teises. Taip pat bandėme ne tik renkti kažkokias konferencijas, bet taip pat ir praktinius pasikeitimus nuomonėmis, kur bandėme e, kalbėti apie tai, kaip E, visų procesų Lenkijoje metu buvo sprendžiami konkretus klausimai, tokie kaip pavyzdžiui e, moterų padėtis kalėjimuose Lenkijoje. Taip pat bandėme e, parodyti, kaip mes keitėme, pavyzdžiui, savo darbo teisę, kaip bandėme kovoti su diskriminacija darbo vietoje. Tačiau ne tik tai, taip pat mes bandėme pateikti pavyzdžius, kaip galima būtų paremti jaunus žmonės. Buvo tikrai labai domimas šitą iniciatyvą, vyko aktyvios diskusijos, atskirų valstybių atstovai ir mūsų partneriai bandė parodyti, kad pasakyti, kad jie turi taip pat panašias problemas ir uh, E, tai aišku prisidėjo prie to, kad tos diskusijos tapo labai vaisingomis. Aišku, ne visi galėjo, turėjo galimybę dalyvauti šiuose, šiuose pasikeitimuose nuomonėmis, ne visi galėjo pasisakyti. Tačiau nepaisant to, aš manau, kad svarbu būtų pabrėžti, kad tos nacionalinės organizacijos, kurios nagrinėja žmogaus teisų klausimus, turėtų uh, atitinkamų žinių. Aišku, yra gerų ir, ir blogų pavyzdžių, yra geros ir blogos patirties, tačiau pasikeičiant nuomonėmis per tokius klausimus mes galime rasti geriausią kelią, kaip mums siekti tikslo, kaip tos šalis, kuriuose vyksta atitinkami pokyčiai, kaip jos galėtų e, gerbti žmogaus teises, ginti žmogaus teises. Dažnai yra taip, kad e, kyla problemų įgyvendinant, e, pavyzdžiui, yra santūriai žiūrima kažkaip į Europos Sąjungą, dėl to, kad atrodo, kad Europos Sąjunga tarsi bando primesti kažkokius sprendimus, tačiau Tai nėra mūsų tikslas. Mes kaip tik turėtume klausti savęs, kaip mes galėtume susijęti žmogaus teisų klausimus su kultūriniais iššūkiais. Toliau kitas svarbus elementas, į kurį bandėme atsižvelgti savo pakomitečio veikloje, tai yra toks dalykas, tai yra tema, kuriai beje ir dabar skiriame daug dėmesio, tai yra visuomenės, visuomeninis, visuomeninė socialinė įmonių atsakomybė. Tai yra e, klausimas, kuris yra aktuolus visoms valstybėms narėms, netgi jungtinėse tautose nagrinėjamas šitas klausimas ir jis ir turi būti nagrinėjamas. Aišku, kai kuriuose, e, aišku, skirtingose situacijose yra skirtinga situacija. Pavyzdžiui, Skandinavų šalise, šalis yra pažengę žymiai toliau šioje srityje, tačiau aš esu įsitikinęs, kad tai yra tema, kuri domintų ne tik mūsų partnerius Europoje. Neseniai mes su pane Gomeš lankėmės Pakistane ir ten mes, pavyzdžiui, iškėlėme vaikų darbo klausimą. Aišku, yra prekybos susitarimai su dauguma šalių e, pasaulyje ir tose šalise e, vyrauja vaikų darbas, yra vaikų darbo problema, vaikai ten yra išnaudojami, o jų pagamintos prekes yra eksportuojamos Europos Sąjunga. Aišku, mes visi prisimename baisų incidentą Bangladeše, kur e, darbo sąlygos, žmonių darbo sąlygos buvo skandalingos. Tai prisidėjo prie to, kad e, įvyko ta baisi tragedija. Tai rodo, kad e, žmogaus teisų klausimai klausimų sprendimas gali padėti atrasti bendrus vardiklius. Man atrodo, kad įmonių socialinė atsakomybė, e, vaikų darbas, moterų darbas, visa tai, kas kitos problemos susijusios su šia sritimi vaidina vis didesnį vaidmenį. Todėl aš manau, kad mes turėtume imtis iniciatyvos ir šioje srityje glaudžiau bendradarbiauti. Ačiū. Dėkoju, ponė Gžip. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Morten Kierum, galbūt jūs galėtumėte sureaguoti kai kurios klausimus ar pasisakymus. Prašau. Much, Ačiū, ponia pirmininkė. Na, nesakysiu tiesiogiai kažkokius klausimus, bet pateiksiu komentarus, kurie galėtų būti atsakymas į daugiausia užduotų klausimų. Pirmiausia, parlamentarė iš Rumunijos kalbėjo apie žmogaus teisų strategiją ir nacionalinės žmogaus teisų strategijas, apie tai, kaip galima būtų sulaukti paramos tokių strategijų vystymui, bendradarbiaujant tarp valstybių narių. Norėčiau paminėti pavyzdį to, kas vyksta dabar. Europos komisija paskeit, paskelbė komunikatą dėl Romų padėties, paskui šalis priėmė e, Romų integracijos strategiją. Pagrindinių teisų agentūra tuo metu buvo paprašyta pagelbėti valstybėms narėms ne tik renkiant strategijas, nacionalinę strategiją susijusios Romų integracija, bet taip pat buvo paprašyta ir stebėti, kaip tos strategijos įgyvendinamos teko stebėti, kaip strategijos įdėgiamos praktikoje. Kuo stengiamas išsiaiškinti, ką galima padaryti nacionaliniu lygiu, įdėgiant e, šalių nacionalinėje praktikoje ES teisės aktus. Manau, kad tai galėtų būti iš tikrųjų įdomus dalykas. Valstybės narės yra įsitraukusios į tokio pobūdžio procesus kartu su Europos Sąjungos institucijomis. Jos daug išmoksta tuomet ir supranta, kokie vaidmenį galėtų suvaidinti pagrindinių teisų agentūra, kaip būtų galima keistis nuomonėmis tarp valstybių narių sunkiausiomis temomis. Tad štai, pritariu, kad tas keitimatis nuomonėmis yra svarbus dalykas. Va, aš lankiausi valstybėse narėse, diskutavau su, pavyzdžiui, švietimo ministrais ar kitais kompetentingais ministrais ir kai jie paminėtavo kokią nors sunkesnę problemą, aš klausau, ar jūs nebandėte tą klausimą užduoti kolegoms iš kaiminių šalių, kurie turi, kurie turi tokių pat iššūkių, su kuriais tenka tvarkytis. Ir, na, agentūra be abejo yra pasirengusi atlikti tą tarpininko vaidmenį, mūsų ištekliai riboti, tačiau padėti esame pasirengę. Ir ne tik gyvendinant Romų strategijas, bet apskritai gyvendinant e, e, pagrindinių teisių hartiją. Pone Mulek. Iš Kroatijos. Uždavė klausimą dėl bendradarbiavimo tarp įvairių institucijų. Kalbėjo apie Europos tarybą taip pat. Norėčiau pasakyti, kad Neseniai atsirado daug bendrų veiksmų tarp ES, pagrindėsio agentūros ir Europos tarybos. Be abejo, nepaslaptis yra tai, kad Europos tarybos šiek tiek pasijuto keistai, kad pagrindinių teisų agentūra e, pradėjo, ne, liktai, taip galima sakyti, būtų kištis į jų teritorijos, jų kompetencijos teritorijoje esančius klausimus. Na, bet Bendradarbiauti tarp institucijų yra svarbu. Diskusijų metu supratau, kad dar tebelieka pat nelik daug problemų ir iššūkių, kurių niekas nesprendžia. Tad mums labai paprasta galėtų būti. Europos taryba sėdi vienam kampe, mes kitam ir visi kažką vieni nuo kitų nepriklausomai toliau nuo kitų veikiam. Gal pavyks, gal ne. Mes vienoje dirbame, veikiame ir mes uh, iš karto pasakėme, kad mes norime su Europos taryba papildyti vieni kitus. Ir vieni ir kiti siekiame europinių standartų žmogaus teisų ir tie įdėgymų. Ir sakome, jeigu jūs darot vieną darbą, tai mes darysime kitą darbą, kad būtų galima pagilinti tos veiksmus, kad būtų galima rimčiau išvelgti visus iššūkius. Mes turime ieškoti galimybių bendradarbiauti ir pastumėti tą darbo tvarkę pirmin. Pavyzdys galėtų būti Europos tarybos bendradarbiavimas su mumis. Europos taryba prieš metus priėmė Konvencija dėl kovos su smurtu prieš moteris yra labai svarbus dokumentas. Dabar valstybės narės turi ją ratifikuoti. Mes dabar vykdome stebėseną. Didžiausia Europoje, daugiau negu 40 tūkstančių moterų buvo apklausta valstybėse narėse. E, jų buvo klausiama, ar jos yra patyrusios smurtą ir buvo surinkta daugybė duomenų, daug informacijos šią temą. Tai štai, lyginamoji studija pirmą kartą tokio pobūdžio Europos Sąjungoje buvo padaryta. Nacionalinės apklausos yra vykusios ir anksčiau, tačiau ES lygių tokio dalyko nėra buvę. Tai štai mes manome, kad Europos tarybai galėsime padėti tuo būdu, pastumėdami valstybės narės ratifikuoti tą e, konvenciją o paskui joms teks tą konvenciją įgyvendinti. Ir nacionaliniai duomenys be abejo gali būti labai naudingi šiuo klausimu sprendimui, kuriuos surinkome iš valstybių narių. Tai rodo, kaip galima vieniems kitus papildyti. Dar vienas pavyzdys galėtų būti tarpusavio sąveika tarp agentūrų. bendradarbiavome su lygų kontrolės agentūra, pavyzdžiui. Galėtumėt paklausti, o kam jums su šia agentūra būtent bendradarbiauti? Bet mes manome, kad yra e, tam tikra sąsaja tarp pagrindinių teisių ir lygų kontrolės klausimų. Mes dirbame su migrantais, su romais ir tiem žmonėms dažnai yra sunku sulaukti sveikatos paslaugų, jas gauti. Dėl diskriminacijos, dėl žinių trūkumo, dėl daugelio dalykų. Ir lygų kontrolė yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas, nes tos pažeidžiamus visuomenės grupės negauna tinkamų medicinos paslaugų. Ir viena iš valstybių narių parengė pranešimą, nes lygų kontrolės centras irgi konstatavo, kad ta sąsaja tarp pagrindinių žmogaus teisų gyvendinimo ir lygų kontrolės egzistuoja. Su Frontexu taip pat bendradarbiaujame, su Europol ir taip pat bendradarbiaujame su agentūromis, kurios sprendžia vidaus e, bendruosius reikalus. Europol, Sipol, Eurodžios ir mes patys dirbame prie pagrindinių teisių klausimų. Taigi, jeigu mes visos tos agentūros ir struktūros dirbame kaip viena komanda, mes galime labai daug nuveikti, pakeisdami esamą padėtį ir galime rasti būdų žengti pirmin. Aš šiek tiek kartojusiu, bet norėčiau pasakyti, kad Per pasarosius 50 metų vyko šiokių tokių įdomių pasikeitimų. Atsirado daugiau tarpusavio sąveikos, bendrų veiksmų tarp žmogaus teisų gynimo organizacijų ir Europos institucijų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Thank you, Martin Kierum. Think... Dėkoju, ponė Kierum. Man atrodo, kad mūsų posėdis baigėsi, nebent aš nepastebėjau kažko, kas norėtų pasisakyti. Ne. Tai tuomet savo ruoštų norėčiau baigti posėdį padėkodama jums visiems už tai, kad jūs čia atvykote su daug įdomių idėjų, ką mes galėtume padaryti kitaip, mes, kur mes galėtume e, nuveikti daugiau. Ir man atrodo, kad iš tiesų uh, E, labai svarbu, kad šiais metais mes kalbame apie tą vadinamą ES žmogaus teisų paketą, tai yra ES žmogaus teisų strategija ir veiksmų planą. Ir tai yra e, svarbiausia tema mūsų šiandieninėse diskusijose. Mūsų tikslas buvo atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes turime ES veiksmų planą ir mes tikimės, kad jūs tai atsižvelgsite savo darbuose nacionalinėme lygmenyje ir jūs pagalvosite, kaip jūs galėtumėte geriau dirbti su tuo žmogaus teisų paketu ir, ir jūs galbūt paskasin, paskatinsite savo vyriausybės atitinkamai formuoti politiką, ES politiką, kohom ir kitose tarybos e, darbo grupėse. Norėčiau pasakyti, kad mūsų e, e, posėdžiai, kuriuose dalyvaus e, nacionalinių parlamentų atstovai, e, tęsis ir toliau, bet kaip žinote, kitų, kitų metų gegužės mėnesį vyks rinkimai Europos parlamentą, tai po tų rinkimų galbūt dirbs vis, visai kiti kolegos, bet manau, kad jie tęs šitą darbą, o aš norėčiau pasakyti, kad man buvo tikrai įdomu bendrauti su jumis. Of course. Dėkoju, ponė Lochbiller. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Morten Kierum ir poniai Milašiūtei už jų pasisakymus. Mes e, išgirdome daug įdomių dalykų iš jūsų ir norėčiau padėkoti už visiems diskusijos dalyviams ir manau, kad e, baigiant galima būtų padaryti tokias išvadas. Pirma, e, žmogaus teisų klausimas yra labai svarbus, kalbant apie išornį ir vidinę e, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Ir mes turime nepamiršti penkiametės programos, per kurią buvo e, įgyvendinama šitas svarbus Lisabono strategijos skyrius. Taip pat reikia pasakyti, kad e, tai, kas parašyta Lisabono sutartie šiame skyriuje, tikrai kažką reiškia. Tai, e, tai reiškia ne tik atitinkamą teisėkuros darbą čia Europos parlamente, bet taip pat ir nacionalinėme lygmenyje. Todėl mes tarsi inicijavome e, tarp parlamentinio bendradarbiavimo ciklą Tai yra bendradarbiavimas tarp mūsų Europos parlamento ir jūsų nacionalinių parlamentų, nes mums reikia bendradarbiauti siekiant įgyvendinti ES žmogaus teisų strategiją. Mes turime e, kurti tinkamus teisės aktus, e, kurie būtų susijęs už tą teisę strategiją, e, žmogaus teisų strategiją. Taip pat turime kalbėti apie problemų sprendimą prie ES išorinių sienų E, taip pat e, kova su nusikaltimais. Taip pat turime skatinti teisminį ir policijos bendradarbiavimą. Tai reiškia, kad mes tokiu būdu kūrėme teisinę bendruomenę su e, bendromis vertybėmis. Mūsų įsipareigojimas ginti žmogaus teises iš, tiesa, iš tiesų yra įsipareigojimas ginti ES vertybės. Ir tai turėtų pakeisti taip pat ir mūsų elgesį su trečiosiomis šalimis ir mes turime nepamiršti žmogaus teisų išlygos ar sąlygos, nesvarbu kokiose, kokios dėrybos vyksta, ar aptariame politinius, diplomatinius klausimus, ar ekonominius, prekybos klausimus, mes turime nuolat įtraukti žmogaus teisų klausimą į dėrybą su trečiosiomis šalimis. Ir jeigu nebus įtraukta žmogu, žmogaus teisų klausimas, tokie susitarimai neturėtų būti pasirašomi, neturėtų būti baigiamos dėrybos dėl jų. O jeigu ta nuostata yra įtraukiama, tai tuomet mes turime e, žiūrėti, kokios yra politinės pasiekmes. Taigi, e, Europos Sąjungos diplomatai turi būti įsipareigoję ginti žmogaus teises visose politiniuose procesuose. Ir aš tą turiu omenyje net ir tada, kai sprendžiami labai jautrus politiniai klausimai. E, Pavyzdžiui, šiuo metu jie yra sprendžiami Europos parlamente ir tai įtakoja mūsų patikimumą. E, ar mes sugebame įtraukti žmogaus teisų nuostatas į susitarimus su e, trečiosiamis šalimis? Toliau kita mano išvada tai e, turi būti nuolatinis atviras procesas, kurio, kuris negali būti baigtinis. Tai reiškia, kad mes negalime. Tai reiškia, kad žmogaus teisės nėra savaime suprantamas dalykas. E, mūsų konstitucijoje yra nuostatos dėl žmogaus teisų Ir tai nereiškia, kad e, yra, tuo ir baigėsi mūsų darbas dėl to, kad mes e, giname žmogaus teises. Bet mes turime to nepamiršti e, pasirašydami susitarimus. Kol nėra ginamos žmogaus teisės, tai nėra apie ką dėrėtis, nes tai yra esminis klausimas. Todėl yra labai svarbu, kad mes laikytumėme savo standartų, uh, kad mes laikytumėme savo įsipareigojimų. Ir kad mes e, nuolat atvirai bendradarbiautume e, E, tarpusavėje, tai yra, aš turiu menį Europos parlamentą ir nacionalinius parlamentus ir darytume viską, kad šie klausimai atsispindėtų mūsų kasdienėme darbe. Todėl mes turėtume labai padėkoti nevyriausybinėms organizacijams, pilietinės visuomenės atstovams už jų darbą, taip pat visoms organizacijoms, kurios dirba žmogaus teisų srityje. E, ir taip pat turime įvertinti ir žmogaus pagrindinių teisų agentūros darbą ir jo dire, šios agentūros direktoriaus pono Kierum nuveiktą darbą. Norėčiau padėkoti jums visiems už dalyvavimą šiandieninėse diskusijose. E, ir norėčiau e, paskelbti jau kitą mūsų posėdį, kitus mūsų klausimus. Nežinau, ar mūsų svečiai jau susirinko. Jeigu taip, tai tuomet tiesiog pradedame kitas diskusijas. Ir norėčiau pakviesti e, poną Jean-Pierre Kasalino, kuris yra E, Europos Sąjungos universiteto instituto Florencijoje direktorius. Norėčiau Jūs pasveikinti, taip pat norėčiau pasveikinti ir čia pakviesti į podiumą ponę Mariną Šram. E, Pone, taigi kviečiu ponę Mariną Šram kuri yra tarptautinės migracijos organizacijos atstovė. Prašau, ateikite čia. Toliau norėčiau pasveikinti ponę, ponę Elen Supijos David, kuri yra atsakinga už gražinimą, už redmisiją ir ne, ne, nelydimus nepilnamečius Europos e, e taryboje. Prašau.